Wir kommen zur Abstimmung. Ich darf Sie. Na kągi, siūlau dabar perėti prie balsavimo. Prašau visus susėsti. Wir beginnen mit der Entschließung zur Na kągi, pradėsime ir pirmiausia balsuosime dėl žmogaus teisų, ypač Krymo totorių padėties Kryme. Septintoji pastraipa. Žodinis pakeitimas yra pateiktas, jį teikia ponas Plenkovičius. Prašau, ponė Plenkovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pristatyti Jums pakeitimą, kuris teikimas yra žodžiu. Jis yra teiktas septintai pastraipą ir mes tiesiog norėtume.